You, the... Ačiū kolegos, dabar balsavimo motyvų paaiškinimai. Pirmiausia, Manilov pranešimas ir vieną minutę ponui Nekov, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš pritariau šiam pranešimui dėl bendros sistemos įgūdžiams ir kvalifikacijai peržiūros, nes pranešime kalbame apie du labai svarbius elementus. Pirmiausia, Europas dokumentai šiuo metu naudojami gerą išlavinimą turinčių žmonių, bet nenaudojami žmonių turinčių žemesnę kvalifikaciją ar menkesnį išsilavinimą turinčių. Turime, kad tai būtų prieinamesnė sistema visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinių ir ekonominių situacijų. Visi turėtų turėti galimybę e, pasinaudoti šią e, sistemą. Ir antras svarbus elementas - visi turi žinoti, jog yra svarbu įgyti patirties, pasinaudojant šią sistemą, dirbant užsienyje, kartais tai ekvivalentiška magistro laipsniui. Ir ši sistema tai leis didesniam žmonių skaičiui pasinaudoti šią sistemą. Ponas Žambaskė, ačiū pirmininkė kolegos, aš balsavau už. Pone pirmininkė, aš balsavau už e, šį pranešimą nes mums reikia internetinės platformos, kad galėtume konsoliduoti ES išteklius skirtus įgūdžiams ir kvalifikacijai ir kompetencijoms. Modernizavus šią sistemą, visi piliečiai galės pasinaudoti išplėstą interneto svetainę, portalu ir naujais ištekliais naujoji priemonė supaprastins e, profesinį ir švietimo judumą Europoje. Mūsų prioritetai darybos e, dėl asmeninių duomenų apsaugos, platformos matomumo ir aukštų prieigos standartų žmonėms su negale, nes e, piliečiams svarbu turėti lengvai panaudojamas priemonės, kad jie galėtų pademonstruoti savo sugebėjimus. E, ponas Keli, aš balsavau už šį pranešimą, Gerai, kad peržiūrima ši Europos sistema ir didinamas įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumas. Europas yra svarbi Europos iniciatyva, skirta įgūdžiams kvalifikacijai ir profesiniam patirčiai. Tai yra svarbus žingsnis į priekį, siekiant užtikrinti, kad ši sistema būtų panaudojama lengviau, visų piliečių naudai Europas peržiūra suteikia daug svarbių pranašumų. Bus galima įtraukti neformalus įgūdžius, naujus įgūdžius, pavyzdžiui, skaitmenėje srityje. Sistemos plėtojimas leis piliečiams pasinaudoti internetinėmis sistemomis. Taigi aš balsavau už šias, šį pranešimą, nes pranešimas yra puikus ir tikiuosi, kad e, sistemas bus sėkmingai naudojama. Ačiū, ponė Keli. Toliau Lamasur pranešimas, ponas Zahradil. Vieną minutę. Ačiū pirmininkiai. Skaitydamas pranešimą aš tikrai radau įdomių dalykų, kur kalbama apie ES jaunimo orkestrą. Aš nieko prieš muzikantus neturiu, bet skaitant tokius, apie tokius orkestrus, kurio patronas būtų Europos parlamentas. O 2014 metais orkestras netitiko kriterijų, kad gautų finansavimą ir ponas Junkeris orkestro finansavimo klausimą e, išsprendė skirdamas tiesioginį finansavimą, tai man jį padarosi jokinga, kas per keiščiausi projektai. Šis pavadinimas e, kūrybiška Europa, e, keistas pavadinimas turėtų būti pavadinimas kūrybiškas Junkeris, o ne kūrybiška Europa. Aš manau, kad aš abejoju, kad reikia tokią paramą čia skirstyti ir balsavau prieš ačiū kolegos. Jūs kalbėjote apie kūrybišką Europą programą. Taip, toliau ponas Džembaski, prašom, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Aš pritariau šiam pranešimui, nes ten siūloma sukurti įstaigą, kuri gautų finansavimą pagal įstatus. Turime nepamiršti, kad ši uh, organizacija buvo sukurta 1976 metais pakeitus Europos kultūros politiką. Finansavimas bus prieinamas tik tai per programą Kūrybiška Europa. Per po sunkaus laikotarpio ieškant finansavimo šiai programai dabar galėsime užtikrinti šios programos testinumą ir kultūrinę įvairovę. O tai yra ES prekės ženklas, vienas iš prekės ženklų. Ponas Keli, aš pritariu šiam pranešimui, kurios siekiama solidžiau panaudoti kultūrinės programas. Europos jaunimo orkestras buvo remiamas įvairiausiai Europos kultūros programos ir Būtina e, buvo rasti skaidrų patikimą sprendimą, kad e, orkestras gautų paramą per ilgą laikotarpį. Šis orkestras suvienė įvairiausių šalių e, muzikantus, jaunus muzikantus, leido jiems groti įvairiausiose festivaliuose. ES ir tarptautiniu mastu. Tai yra puikus būdas jaunimą mokyti profesionalumą, suteikti jiems įgūdžius ir galimybės dirbti kultūros sektorijoje. E, šio orkestro muzikantai dirba su vyriausiais pasaulio orkestrais ir dabar e, jaunimas galės turi galimybę demonstruoti savo talentą. Tikiuosi, kad jie turės progos pagroti ir per Švento Patiko dieną taip pat. Ačiū. Toliau pono Lamasur pranešimas. Pono Zahra, dėl vieną minutę, prašom. pirmininkė. Žinoma, aš manau, kad turime kovoti su mokesčių rojais, taip vadinamais mokesčių rojais. Tačiau klausimas yra, kas tai yra? Mokesčių rojus negali būti šalis, kuri nusprendė e, e, taikyti mažesnius mokesčius negu kitose ES šalise. Mokesčių konkurencija, mano nuomonė, yra sveikas reiškinys, tai yra Europos ekonomikos varančioji jėga, leidžianti aukti valstybėms narėms. Ir visi bandymai sukurti bendrus mokes, mokesčių pagrindus yra kišimasis į valstybių narių mokeš, suverenumo mokesčių srityje. Tai yra tik tai prie pradžia. Ehm, nuo šio perėsime prie tiesioginių ir netiesioginių mokesčių pagrindų. Negalėjau tam pritartų, nes tai atveria Pandoros skrynių. Ačiū. Toliau Tang pranešimas ir ponas Anemans pirmasis. voorzitter ehm, de europese unie. europa E, priima sprendimą dėl konsoliduotos mokesčių, e, pelno mokesčio bazės. Belgijoje mes prašome didesnės autonomijos Flandrijos regionui. Vyriausybė e, turi savo nuomonę apie tai, bet noriu pasakyti, kad prieš keletą metų buvo e, aktyvus judėjimas už e, fiskalinę autonomiją. Tai labai svarbu, nes turėdamas fiskalinę autonomiją Flandrijos regionas galėtų užtikrinti e, Flandrijos piliečių gerovę. Norime atgauti šias galės iš Belgijos. Bet atrodo, kad dabar Europa jas kasinasi paimti. Tai skandalinga. Turime ieškoti kitų e, šios problemos sprendimų. Ir aš tikiuosi, kad tas klausimas bus greitai išspręstas. Pono Vijoti pranešimas, ponios Vijoti pranešimas, ponas Nekov. Pirmininkė kolegos, balsavau už šį pranešimą dėl bendrųjų e, biudžeto gairių 2019 metų, nes manau, kad taryba teik, tarybos teikiamus politinius prioritetus reikia finansuoti iš įsipareigojimų numatytų biudžete. Jeigu norime e, koncentruoti, sutelkti dėmesį į jaunų žmonių, Europos jaunų žmonių potencialą, turime skirti e, finansus jaunimui skirtoms programoms iš ES biudžeto. Bet vietoj to kiekviena nauja iniciatyva, atrodo, yra finansuojama apkar, apkarpant kitas programas, pavyzdžiui, programą jaun, skirtą jauniems piliečiams, kuri rodė savo vertingumą. Manau, kad reikia paremti jaunus piliečius per visas tas programas, bet tai neturėtų vykti Erasmus Plus programos sąskaita, kur yra viena sėkmingiausių švietimo srities programų. Ačiū toliau padėtis Sirijoje, ponas Mamikins. Ačiū pirmininkė. Konfliktas Sirijoje tai pati siaubingiausia nelaimė, su kuria susidurėme. Ta situacija reikia išspręsti ne tik sirams ir vidurazijai, bet ir kalbant apie e, mūsų ateitį. E, E, kai kalbame apie Siriją, akcentuojame sankcijas prieš Asado režimą ir kalbame apie tai, kad regiono situacija yra labai trapi, ji gali pakengti mūsų ateičiai. Būtent todėl balsavau prieš prieš šią rezoliuciją, prieš šį klausimą, šį išpranešimą, nes jame nesprendžiama situacija. Paklauskime savęs, ko konkrečiai pasieksime, kokiu rezultatu pasieksime pritaikę ribojančias priemonės Sirijos pareigūnams tai diplomatinės priemonės. Ir ar iš tikrųjų mūsų požiūris yra įtraukus ir daugia šalis, jei neįtraukiame Irano ir Rusijos. Būtent todėl aš balsavau prieš šią rezoliuciją. Pirmininkė, ačiū. Nebalsavome dėl socialinės įmonių atsakomybės, todėl balsavimo motyvų šią temą e, neišklausysime. Tuo posėdį baigiame ir pertrauką iki 15 valandos, kanių pietų kolegos.